bus parengtas ir bus tvirtinamas per kito posėdžio pradžioje, jeigu nebus prieštaravimų, o rezoliucijos bus perdotos e, nurodytiems asmenims. Baigiame parlamento sesiją. Dėkuoju parlamento nariams, vertėjams, administracijai.